Eh, chers collègues c'est un plaisir. kolegos man didelė labai malonu šiandien pasveikinti čia atvykusi afrikos sąjungos pirmininką musa fakimą amat. E, pirmininkė, jūs esate pirmasis e, Afrikos sąjungos pirmininkas, kuris kalbės šiame plenarinėme posėdėje. E, Afrika yra mūsų sąjungos prioritetas, mūsų sieja daug vertybių, mūsų sieja kultūra taip pat, sieja ir daug iššūkių, tai yra saugumas, imigracija, nedarbas, klimato kaita. Taigi mes turime stiprinti savo strateginę partnerystę ir dirbti iš vien, kaip lygus partneriai. E, siekdami rasti konkrečių sprendimų, e, kurių reikia reaguojant į mūsų piliečių nuogastavimus. E, aš noriu padėkoti Afrikos Sąjungos jos pastangas kovojant su terorizmu. Mūsų bendradarbiavimas čia yra labai svarbus. Jis svarbus Sahelija, Čako, Čado ežerų regione, Libijoje ir kitur. Mus sieja bendri interesai. Reikia draugę valdyti migrantų srautus, kovoti su e, priekyba žmonėmis ir užkirsti kelią radikalėjimui. Taip pat e, labai svarbu kurti ir užimtumo galimybės Afrikos jaunimui Afrikoje. Taigi turime plėtoti stiprią ekonominę diplomatiją ir daugiau ir geriau investuoti šiame žemynė. Aš e, taip pat žinau, kad yra daug susirūpinimo dėl e, maisto nepritekliaus, dėl bado, kuris siaučia Afrikoje. Ir e, rytoj e, aš kaip tik e, su jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi kalbėsiu apie šią humanitarinę krizę. Akivaizdu, kad mes turime stiprinti savo ryšius su Afrikos valstybėmis, e, bet e, taip pat labiau dirbti ir tarp institucinių lygių turi bendradarbiauti mūsų institucijos su Afrikos Sąjunga. Pirmininkė, žodis jums. Ačiū, Monsieur le Président. Pirmininkė, gerbėmėji parlamento nariai, ekscelencijos ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi man suteikta galimybė pasisakyti šioje prestižinėje asamblėjoje, kurioje atstovaujami mm, Europos žmonės ir jų įvairovė. Afrikos ir Europos partnerystė buvo sustiprinta per misą, pirmąjį mūsų viršūnių sustikimą kairę 2000 metais. E, ta partnerystė išgyveno keletą svarbių etapų. Aš esu įsitikinęs, kad e, kitas viršūnių susitikimas lapkričio mėnesį, kuriam dabar yra rengiamasi, bus naujas etapas e, mums siekiant šviesios ateities mūsų žmonėms. Afriką ir Europą sieja graži istorija. Mes praeitie išgyvenome ir tamsius ir šviesius laikotarpius. Ir dabar mes nu, turime naudotis savo dinamizmu ir e, turime galvoti apie šviesesnę ateitį. Taigi Mes turime e, galvoti apie Graikiją, Kartachiną, Atenus, Romą visa tai simbolizuoja mūsų glaudžius e, ryšius per šimtmečius. E, kolonizacija vykusi keletą šimtmečių suartino mūsų kultūras ir mūsų civilizacijas. E, jos labai skiriasi savo dvasingumu ir dogmomis, tačiau papildo viena kitą per humanizmą ir e, laisvės troškimą. Afrikos kolonizacija, kurią vykdė mm, Europos e, galios, yra kontroversiškas istorijos laikotarpis. Taip, tada vyravo išnaudojimas, vergovė. Tai buvo įžeidimas žmogaus orumui ir to pėtsakai ilgai neišnyks. Garsus poetas e, kaip tik jam žino e, šias kančias. E, ji Jis nagrinėjo e, tą stigmą mūsų istorijoje. Jis kalbėjo apie kolonizaciją ir taip pat e, laisvės doktriną. Ir manau, kad visi savo ruoštų pasimokė iš istorijos ir sieks, kad ji nepasikartotų. E, vis dėlto šiandien aš neketinu kalbėti apie praeitį. E, mes turėtume galvoti ir apie savo žemynų ateitį. Turime pasiremti bendrą praeitimi ir savo įžangoje aš tiesiog uh, Norėjau atkreipti dėmesį į tuos nepanaikinamus e, randus, kuriuos paliko praeitis ir kurie yra likę afrikiečių atmintyje. Taigi, turėdami galvoje visą tą e, istoriją, praeities istoriją, vis dėlto turėtume pripažinti, kad tai buvo ir šviesos e, istorija vyko abipusė, matėme abipusę kultūrinę ir dvasinę įtaką, taip pat vyko ir emancipacija. Ir tas mūsų susidūrimas per keletą šimtmečių prisidėjo prie e, dabartinės e, civilizacijos, tiek mūsų, tiek jūsų. Ponios ir ponai, mūsų tarptautinė aplinka aplinka dabar, e, tarptautinė aplinka dabar labai greitai keičiasi, e, atsiranda naujos e, galios, kurios ieško savo vietos daugiapoliarnėme pasaulyje ir kyla naujų iššūkių, jiems reikia ilgalaikių sprendimų, kolektyvinių ir solidarių sprendimų. Vykstant šiems pokyčiams, šiai restruktūrizacijai, reikia naujos strategijos. Europa ir Afrika e, yra strateginės e, partnerės, e, nes mus sieja bendras likimas. Ir istorija, skirtingos, tačiau viena kita papildančios vertybės, geografinis artumas reiškia, kad mes esame artimi vienas kitam ir mes turime reaguoti tvirtai ir e, racionaliai. Taigi mūsų partnerystė jau davė savo rezultatų. ES ir AS e, partnerystė turi būti grindžiama tvirtais e, principais ir apriepti visas e, sritis. Reikia atsižvelgti į tarptautinį mastą, turime atsižvelgti į pasaulinius iššūkius, kurie nuolat plečiasi. Abipusė pagarba, lygybė, e, laisvė, solidarumas - tai yra tie pagrindai, kurie e, lemia mūsų tvirtus e, ir tvarius santykius. Afrika pasitelkė visą savo galės kad e, parengtų ir patvirtintų ambicingą darbo tvarkę artimiausiams metams. Mes kalbame apie integruotą, e, klestinčią ir taikę Afriką. E, mūsų darbo tvarkė yra apžvelgiami svarbiausi klausimai. Tai yra Afrikos ir Europos strategija, kuriai šiemet sueina dešimt metų. Taip pat e, ši strategija yra Afrikos Sąjungos e, šviturys, kuris mus veda link ateities. Tai yra ir mūsų tarptautinio bendradarbiavimo ir strateginės partnerystės pagrindas. Afrikoje ir toliau vyksta labai daug konfliktų, mirtinų konfliktų, čia ypač turiu galvoje Afrikos kišulį, Sahelį, e, Čadą, Centrinę Afriką. E, situacija ten labai e, trapi. E, iš, įvairūs ištekliai, gamtiniai ištekliai ir ypač gyventojų gyvybingumas, ypač jaunimo gyvybingumas yra mūsų turtas. Ir mums reikia, mes turime mm, ryštingą ir drąsią Afrikos integracijos viziją. Mes imamės inovatoriškų iniciatyvų, siekdami užtikrinti švarų žemės ūkį, atsinaujinančią energiją, taip pat imamės inovacijų technologijų gamybos rytyje. Mm, Afrikos e, ekonominis augimas, ekonominio augimo rodikliai išliko tvarus pastaraisiais metais ir mes ir toliau kovosime, be gailėščio kovosime su nebaudžiamumu, e, korupcija, švaistimu ir valstybės lėšų savinimusi. E, mūsų prioritetai yra grindžiami e, mūsų sąjungos pat, institucijų patvirtinto priemonių įgyvendinimu, taip pat ir valstybių įsipareigojimais. E, Afrikos sąjungos reforma, kuri buvo patvirtinta 2010 metais, e, reiškia mūsų atsigavimą, e, mūsų renesansą. Šioje e, srityje mes tengiamės toliau plėtoti pozityves tendencijas ir mes dedame visas pastangas, kad užkirstume kelią socialinėms dramoms, kurias lėmė sausros, e, ginkluoti konfliktai ir žmogaus teisų pažeidimai. E, krizės ir konfliktai kelia humanitarinių klausimų. Mūsų pagrindinis prioritetas yra taika. Ir e, šio tikslo mes siekiame ryštingai ir tvirtai. Kova su terorizmu, džihadizmu yra mūsų nuolatinių pastangų e, centre. Mes siekiame užtikrinti taiką ir stabilumą. E, į, į tą nukreipiame visas e, pastangas, siekiame užkirsti kelią konfliktams ir taip pat daug dėmesio skiriame atstatymui po konfliktų. Ir čia labai svarbi ir ES parama kurią mes gauname siekdami taikos. Ponios ir ponai, visa tai e, rodo, kad Afrika yra tas žemynas, kuris labai kenčia nuo e, žmogaus veiklos padarinių ir klimato kaitos. E, fauna ir flora yra naikinama, nyksta ne, nepaprastai dideliu greičiu e, didelėje žemynų dalyje. Ir iš tikrųjų didelis paradoksas yra tas, kad Afrika yra tas žemynas, kuris teršia aplinką mažiausiai, tačiau jis labiausiai kenčia nuo klimato kaitos. E, taigi mes turime suprasti tą grėsmę, kurią kelia žmonijai e, klimato kaita. Ir tai yra labai svarbis rytis. Ir čia mes turime geriau suprasti ir geriau tvarkyti savo partnerystę ir skirti tam prioritetą. Afrikoje buvo suteiktos galimybės privačiam sektoriui ir turime pasidžiaugti, kad e, Europos investicijos Afrikoje pastaraisiais metais padidėjo 50 procentų ir e, investicijos Afrikoje siekia apie 200 milijonų eurų per metus. E, mes siekiame kurti darbo vietas, didinti ekonomikos augimą E, ir tai yra po, politinis pasirinkimas. Mes puikiai suprantame, ko reikalauja nauja ekonominė valdysena. Ir mes e, visą tai mus, e, tai yra paskatinimas mums. Ir mes labai atidžiai stebime ir stengiamės tvirtai, drąsiai gyvendinti Afrikos e, maršalo planą, kuris buvo patvirtintas e, G20 e, stikime. Tai turėtų būti mums kelrodis ateityje. Jaunimas sudaro 60 procentų visų Afrikos gyventojų, daugiau nei pusė gyventojų yra moteris, taigi jaunimas, jaunimo dimensija yra labai svarbi mūsų strateginiai vizijai. Tai yra e, ta gyja, kurie eina per visas mūsų programas, kurias mes įgyvendiname patys ir su partneriais. Toliau, imigracijos klausimams mums kelia dvigubą iššūkį. Mes turime suprasti, kad žmonės stačia galva neria į bangas ir žūsta, mes turime apie juos galvoti, mes turime galvoti apie uh, ateit, jaunimo ateitį mūsų žemynė ir partnerystė čia turi didelį potencialą, kurio mes iki galo neišnaudojome. E, Išeivyje e, yra laikoma šeštuoju Afrikos regionu po e, šiaurės, pietų, rytų, vakarų ir centro. Taigi išeivyje yra šeštoji dimensija, jai tenka svarbus e, vaidmo mūsų darbo atvarkėje. Mes turime panaudoti visus intelektinius ir finansinius išėjos išteklius. Ponios ir ponai, partnerystė yra labai svarbus dalykas, mus daug kas sieja ir mm, vis dėlto ta mm, partnerystė dar nėra išbaigta. E, ir mano pasisakymas nebūtų išsamus, jeigu aš neiškelčiau esminio e, klausimo. Tai yra mūsų partnerystės universalumo ir mūsų partnerystės relativumo klausimo. E, manau, kad čia reikia kalbėti apie tam tikrus niuansus, e, apie Afrikos ir Europos skirtumus. Mm. E, yra tam tikras civilizacijos ir religijų konfliktas. Ir aš, mano pagrindinis uždavinys šioje srityje yra e, ieškoti supratimo, siekti supratimo, siekti įveikti atotrukį tarp religijų ir e, civilizacijų. Aš nemanau, kad mes turime statyti sienas, kad apsisaugotume nuo kitų. Mes turime tiesti tiltus, kad galėtume bendrauti su kitais. statydami tiltus mes e, nenuneiksime skirtumų ir nepasisakysime už vienodumą. Ne, mūsų skirtumai yra mūsų e, dinamikos veiksnys, mūsų judėjimo veiksnys. Tačiau e, negalima piknaudžiauti tuo įvairumu. Afrika, manau, pat pati turi kelti nemažai klausimų, tai yra tarptautinio teisingumo klausimai, e, visuotinės kompetencijos klausimai, e, susitaikymo klausimai. Mm, mm, akivaizdu, kad Afrikos e, problemoms reikia afrikietiškų sprendimų, tačiau tai neturi būti mm, kažkoks pretekstas ir mes neturime išklysti iš, iš kelio. E, iš tikrųjų, e, visi šie klausimai yra labai aktualūs ir aš labai džiaugiuosi, kad pilietiniai visuomeniai Afrikoje dabar skiriama labai daug dėmesio ir pilietinė visuomenė mobilizuojasi. Galbūt jums atrodo, kad aš e, per daug tikiuosi iš mūsų partnerystės, tačiau neužmirškime e, tai to, ką sakė Žiulis e, Vernas. Nieko nėra per daug ambicingo ar to, kas kelia, niekas neturi berti, būti vertinama kaip e, keliantis per daug vilčių. Mes Tikimės, kad e, jūs mums ištiesite pagalbos ranką. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį, ačiū už galimybę pasisakyti.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 tiesiame tiltus tarp ES ir Afrikos Sąjungos. Jūs matote, kad e, parlamento nariai plojo jums atsistoja, dėkodami jums už pasisakymą. Na, dabar reikia pradėti dirbti, reikia e, būti pragmatiškiams ir aš manau, kad su ponė Mogerinį, kuri yra ES atstovė užsienio politikos reikalams, e, tikrai bus atliktas geras darbas. Parlamentas tikrai e, įsipareigojęs dirbti šioje srityje, reikia dirbti ekonomikos, politinių lygių, taip pat ir transporto srityje. Ir aš e, visada pasisakiau už Europos transporto e, tinklus ir Afrikos transporto tinklus, kuriuos jūs dabar kuriate. Reikia dirbti iš vien. Aš esu optimistas, tačiau taip pat reikia labai aiškiai suprasti, kad neįveiksime iššūkio, kuris, kurį kelia terorizmas ir neišspręsime imigracijos problemų, jeigu Afrika ir Europa nedirbs iš vien. Todėl reikia stiprinti mūsų ryšius. Ir aš savo bičiuliams Europoje visada sakau, kad e, į Afriką reikia žiūrėti ne per europietiškus akinius, bet per afrikietiškus akinius. Taigi Mūsų ir jūsų ryšiai yra stiprus ir jūs visada laukiamas Europos parlamente. Ačiū.